darbą. Pradėsiu vokiškai nuo pirmininko pranešimo. Ispanijos e, valdžios institucijos pranešė apie Enrique Kalečian Bon išrinkimą ir, ir ponas Kalečian Bon, kuris pakeis ponas, ponas Osa Wagner. Bulgarijos valdžios institucijos man pranešė apie Andrei Novakov išrinkimą nuo e, lapkričio 24 dienos, kurį pakeičia ponas Dončevas, kuris pakeičia Ir e, remiantis septintojų straipsnių dėl e, visuotinių tiesioginių rinkimų e, ir taip pat remiantis ketvirtojų darbo tvarkos taisyklių straipsnių, noriu pranešti apie naujų, naujų kolegų išrinkimą. Ir taip pat remiantis darbo tvarkos taisyklių antrojus ir trečiojus straipsniais, jį turiu pranešti, kad jie galės, dalyvaus šiuose, šio parlamento posėdžiuose jeigu nebus nuspręs, e, nustatyta, kad jie dėl kokiu nors priežasčių negali eiti šių pareigų ir e, kol jie nepateikia raštiško patvirtinimo, jog jie jų, e, jų darbas, kaip Europos parlamento narių darbas ir pareigos yra nesus, nesuderinamos su eitomis nacionalinėmis pareigomis. Lapkričio 24 dieną nusprendėm, buvo nuspręsta Jean-Marie Kavada e, nominuoti